Good afternoon, everybody. We are having... Sveiki visi, mūsų laukia ilga balsavimo sesija. Pradėsime nuo mano pranešimo dėl kovos su mokesniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu. Turime pirmiausiai pabandyti, kaip veikia balsavimo aparatai. Balsuokite. Ar visi balsavot? Taip. Baigiame. 20 balsavo. Norėjau padaryti vieną pranešimą ir prieš pradedant padarysiu tai anglų kalbą. Penktadienį Vašingtonė vyko didžiojo 20-ko e, susitikimas, finansų ministrų susitikimas ir e, buvo e, susitarta kad e, visos šalis e, turėtų pasirašyti konvenciją e, dėl keitimosi informacija ir yra pasiekta nemažai pažangos šioje srityje. Norėjau pasakyti, kad mes neturime pamiršti, ką šiandieną daro EBPO. Pirminkė dėl darbo tvarkos. Labai daug mūsų balsavimo laukia ilga sesija. E, gal galime bloku, e, grupuoti e, balsus pakeitimus. Tikrai šiandien labai daug visko. Pone Mičioje, taip ir pasiūlysime. Taigi, pirmas pakeitimas, kas už prieš sus, susilaikę priimtas antras už. Ne, negalime. Dėl antrojo trečio galime. Kas už prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis pakeitimas. Dalimis. Pirma dalis. Kas už? prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 5, 6, 7, gerai, kas už, prieš, susilaikė priimta. Sep... <laughs> Aštuntasis, kas už prieš susilaikė priimta. Devintasis, pirma dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Pirmiausia, antroji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas. Vienuoliktasis ir tryliktasis. Iki tryliktojo. Kas už prieš susilaikė priimta. Keturioliktasis. Kas už prieš susilaikė priimta nuo 14 iki 18, nuo 15 iki 18, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 19 už, prieš, susilaikė, priimta, 20 už, prieš, susilaikė, priimta visą nuomonę su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ir dabar elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta vienbalsiai. Labai džiaugiuosi. Mes dabar balsuosime dėl labai svarbaus pranešimo, Kačmareko pranešimo. 60 e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 61 už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 už, prieš, susilaikė, priimtas. 63 už, prieš susilaikė atmestas. 65 už prieš susilaikė priimtas. 64 už prieš susilaikė priimtas. 66, 67, 68, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 68 už prieš susilaikė priimtas. 69 už prieš susilaikė priimtas. Šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 75 pakeitimas. Kas už? Prieš. Sulaikė priimtas. 76 dalimis pirmoji. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė priimta. Trečioji dalis už. Prieš susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas, už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt šeštasis moterų komiteto, kas už? Ne? Atsiprašau, kas už? Prieš? Silaikė atmestas. 33 moterų kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 34 moterų kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinti reikės. Balsavo, balsuojame, visi balsavote, balsavimas baigtas. Priimta. Septyniasdešimt devintas, kas už, prieš. Pasitikrinti reikia. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Žodinis pakeitimas numeris 2, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 81. Kas už? Prieš. susilaikė priimta. 82. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 84 už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisas dalys atskiros. Pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, pasitikrinsime. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. priimta. Aštuntasis kompromisas patvirtintas. Toliau 89 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Devintasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Pirmoji dalis tai buvo. Kas už antrą? prieš susilaikę priimta. 92 už prieš susilaikė priimta. 93 už prieš susilaikė atmestas. 94 kas už prieš susilaikę, tikriname. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. 95 ir 96 kartu, kas už prieš, susilaikė, priimta. 97. Pirmiausia, 97. Ir 98. Gerai. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Primti. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Priimta. 102. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 103. Už? Prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 104. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 105. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 11. Kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Atsiprašau, čia buvo pirma dalis, o dabar antra, e, antroji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Dvyliktasis kompromisas. Pirmoji dalis, kas už prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Šimtas aštuntasis. reikia balsuoti, paskui pasitikrinsime su sekretorietu. Prašom balsuoti. 108. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 110. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 111. 111 už, prieš, susilaikė priimta. 112 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Trečioji dalis Man atrodo, reikia vis tik balsuoti dėl trečiosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 113. kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas moterų komiteto, kas už, prieš, susilaikė, priimta atmestas. Ketvirtasis moterų komiteto pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dvyliktas moterų reikalų komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Tryliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 22. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė. Nėra aišku, patikrinkime. Taip balsuojame. Visi jau balsavote, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Moterų 35. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šimt 116, 117, 118 pakeitimai dėl jų kartų, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 119. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 121. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 120. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 122, 123, 124 ir 100, nuo 122 iki 124. 112, 113, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 124, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 125, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 126. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 127. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 128. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 129, 130. Ne, 129 kas už. Kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 130 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Keturioliktasis kompromisas. E, trys dalys. Pirmoji dalis - kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Antroji dalis - kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Trečioji dalis - kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Ketvirtoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. Šimtas trisdešimt septintasis kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas keturiasdešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname, balsuojame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 142. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 143. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Gerai, tikriname antrąją dalį. Antrąją dalį, 143 pakeitimas, prašau. Ar visi jau spėjote prabalsuoti? Vienas dar ne. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 100 44 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Moterų 18. Ne, moterų 9. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. FAM 18, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. FAM 20, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 23, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Norite, kad patikrintumėm? Ne. Dabar 17 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šimtas penkiasdešimt penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas penkiasdešimt aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta Patvirtinta. 160 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 161 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. FAM 19 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 162, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 163, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 164, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 165. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 19. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas septyniasdešimt antrasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 173. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikriname. Tikriname. Pirmoji 173 pakeitimo dalis. Prašau, balsuojame. Jūs jau balsavote, balsavimas baigiamas atmesta. Tuomet antra dalis atkrenta automatiškai. 179. Vėlgi dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 178. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 174 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 175 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 176 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 177. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 20. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Yes, a split vote, yes. So that can... Balsuove, balsavome dalimis, taigi dėl pirmosios dalies, dabar antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Atmesta buvo. Patikrinkime dėl paskutinės dalies. 22 kompromisas elektroniškai balsuojame. Dar vienas narys turėtų pabalsuoti. Balsavimas baigtas. Visi pabalsavo, balsavimas baigtas. Atmesta vienu balsu. Taigi 180 ir 181 ankrenta, 182 už, prieš susilaikė priimta. 22 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 21 kompromisas, dalimis balsuosime už pirmą dalį, už prieš susilaikė, priimta antra dalis už prieš susilaikė patikrinsim. Dėl antros dalies 21 kompromiso balsuosim elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtas aštuoniasdešimt septintas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Žodinis pakeitimas, numeris 5 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmas žodinis pakeitimas Tuomet 24 kompromisas dalimis. Už pirmą dalį, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šimtas devyniasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 197 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 198 už, prieš, susilaikė priimta. 199 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 200 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt pirmas kompromisas. Kas už? Už, už pirmą dalį balsuom. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Du šimtai trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, su, susilaikė, patvirtinta. 204 už prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimt penktas kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimt šeštas kompromisas už pirmą dalį, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar pusiau buvo atmesta, tai sekretoriatas patikrins ir dabar balsom dėl kitos dalies 211. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 212 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 213 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 25 kompromisas buvo patvirtintas. Žodinis pakeitimas numeris 4. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 217 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Bet patikrinsim. Elektroninis balsavimas dėl 217 pakeitimo. Balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Du šimtai devynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dėl 220-21, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dėl 28 kompromiso trys dalys. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Elektroninis balsavimas dėl 28 kompromiso antros dalies. Visi pabalsavo, balsavimas baigtas, atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas sulaikė atmesta. tai nežinau, ar 28 patvirtins ar atmestas. 223 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 224 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 222 už. Nuo, 20, nuo 222 iki 25 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 226, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 227, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 228, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 229, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 kompromisas, balsuosime dalimis, pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Patikrinsim. Elektroniškai pabalsuoti prašau dėl antrosios dalies. Dar du žmonės turėtų pabalsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar persim prie 235 pakeitimo, kas už pirmąją dalį, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Dar patikrinsime elektroniškai dėl 235 pakeitimo pirmos dalies. Atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartelį patikrinsim. Dėl antrosios dalies elektroniškai balsuosime. Patvirtinta. Dabar pereisim nuo 241 iki 239, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 240 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 242, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Nuo 243 iki 247, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 246 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 248, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Du šimtai keturiasdešimt devintas balsuojam, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Du šimtai penkiasdešimtas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 251. Balsuosim dalimis už pirmą dalį. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Atkrenta. Atkrenta. Du šimtai penkiasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Du šimtai penkiasdešimt penktas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 256 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 260, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tuomet pereinam prie 264 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Nuo 262 iki 67, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 274 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 276 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 275 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dėl FAM moterų komiteto už šeštą, kas už kas prieš susilaikė atmesta. Dėl moterų 14, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar dėl konstatuojamosios dalies pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 19 pakeitimas atkrenta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 22 pakeitimas dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 32 pakeitimas. Nuo 32 iki 34, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trisdeš... Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trisdešimt aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 44. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 40. Nuo 46 iki 50, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 52 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 53-54 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penkiasdešimt devintas pakeitimas. Tikriname. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar FAM pakeitimas A konstatuojamoji dalis. Balsuosime tik dėl A konstatuojamosios dalies, kas A, už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar B konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. C konstatuojamai dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. D konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Eiva. Who is against? Abstention adopted. Įtraukos pirma, antra, trečia atmesta. FAM penkta įtrauka, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dešimta įtrauka, kas už, nuo antros iki šeštos, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 689, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dėl dešimto pakeitimo. Atsiprašau, turėjom balsuoti dėl septinto pakeitimo. Kas už, kas prieš, at... susilaikė patvirtinta. Dešimtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Vien. Aštunta įtrauka. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktas, tryliktas pakeitimai. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 14, 16, 17, 15 pakeitimas, blokinis balsavimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. So we vote on the draft report as a whole. Balsam, balsuojame dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė priimta. Elektroninis balsavimas toliau, prašom balsuoti. Dar dviejų reikia, dar vieno. Baigiame. Ket, 24 balsavo, 20 balsavo už, 4 prieš. Patvirtinta. Norėčiau padėkoti ponui Kačmarekui už jo nepaprastai svarbų darbą. Jis turės dėlės reikšmės e, siekiant toliau vystymosi tikslų. Norėčiau e, taip pat padėkoti ponui Kačmarekui ir pasakyti, kad galbūt galėtume e, paskirti laiką iki kito balsavimo gegužės mėnesį frakcijose aptarti, dėl ko iš tikrųjų balsavome, nes gali būti tam tikrų prieštarų, tam tikrų uh, E, nesutarimų mes turėtume viską aptarti, kad prieš rugsėjį galėtume e, nu, pasiūsti labai stiprų e, signalą prieš rugsėjo konferenciją New York'e. Dar kartą dėkoju ponui Kačmarekui. O sekretoriatas visiems patarėjams frakcijų nusiūs balsavimo rezultatus, patikrinkite, ar viskas gerai ir paskui per tris valandas atsiųskite atgal viską. E, pirmininkė, ar bus koks protokolinis pažeidimas, jeigu paprašysime, kad mums atneštų kavos, nes tiek daug dar balsuoti? It, it would be even better if we served Irish coffee. Dar gerai, jeigu airiškos kavos kas nors mums atneštų. Yes, we will vote on the recommendation. Balsuojame dėl rekomendacijos dėl 68-osios uh, e, Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesijos. Pirmas pakeitimas. Vėl visų gerai. Kas už? Nuo pirmo iki septinto pakeitimai. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Aštuntasis pakeitimas už. Prieš susilaikę priimta. Devintasis dešimtasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Visa nuomonė su pakeitimais, kas už, prieš susilaikė priimta. Elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas priimta vienbalsiai. Sveikinu pranešėją Pauną Kristofą Lyseką. Šištofą Lyseką. Toliau nelydimų nepilnamečių padėtis Europos Sąjungoje. Pono Giorinso pranešimas, pirmasis pakeitimas, kas už? prieš susilaikė priimtas. Antrasis už bloku. Ne. Gerai. Dėl antro ir trečio. Gerai. Antrasis vis tik tai. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Trečiasis už. Prieš susilaikė priimtas. Ketvirtasis ketvirto iki aštuntojo. Ne? Ketvirtasis. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Penktasis. Už. Prieš. Susilaikė priimtas. Septintasis. Už. Prieš. Susilaikė priimtas. Aštuntasis. Už. Prieš. Susilaikė priimtas. Žodinis pirmasis pakeitimas už prieš susilaikę priimtas. Dešimtasis pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. Antrasis žodinis pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. Pien... Dvyliktasis. Ne. Negalime kitaip. Dvyliktasis e, pirmoji dalis, kas už. Atkrenta gerai, tryliktasis ir keturioliktas galbūt. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktasis dalimis, pirmoji. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji, už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl antrosios dalies. 15 pakeitimas. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta. 16 pakeitimas ir 17. Kas už? Prieš susilaikė priimti Visa nuomonė su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė, priimta, elektroninis balsavimas, e, balsuojame, <coughs> baigiame. Dvidešimt vienas už du susilaikė. Sveikinu pranešėją. Pone Gerensai, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti už tuos gausius aplaudismentus. E, noriu pasakyti, kad mes galėjome, pasiekėme labai gerą rezultatą ir Maiklo dėka e, viską padarėme labai greitai. Kitas klausimas dėl Malio Respublikos atkūrimo ir demokratizacijos. man sako Drepriedas, e, tai yra e, klausimo projektas komisijai nėra pakeitimų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Elektroninis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Taip pat toks pat klausimas tarybai, nėra pakeitimų, kas už klausimą tarybai, kas prieš susilaikė priimta, elektroninis balsavimas dėl klausimo tarybai. Balsavimas baigtas, priimta. Dabar e, dėl Malio e, atkūrimo demokratizacijos e, balsuojame dėl 28 pakeitimo už prieš susilaikę primtą, 29 pakeitimas už prieš susilaikę primtą, 30 dalis atskiros, pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš susilaikė atmesta, trečioji dalis už prieš susilaikė priimta. Trisdešimt pirmasis pir, dalis, pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. Šeštasis žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 33 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimtas. 34, 35 už, ne, 34 už, prieš, susilaikė priimtas, 35 už, prieš, susilaikė priimtas, 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas, 37 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimtas. Pirmasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimtas. 39 už, prieš, susilaikė, priimtas. Antrasis žodinis pakeitimas už, atsiprašau. 40, ne? Taip, 40, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 41, už, prieš, susilaikė, priimtas. 42, už, prieš, susilaikė, priimtas. 44, už, prieš susilaikė priimtas. Antrasis kompromisas. 45. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 45. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Antrasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečiasis žodinis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimtas. Priimtas. 46 dalis atskiros atkrenta vis tik tai. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 49 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. 50 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 51 už, prieš, susilaikė priimtas. Ketvirtasis žu. Penkiasdešimt antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 54 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimtas. 55 už, prieš susilaikė priimtas. 56 už, prieš susilaikė priimtas. Penktasis žodinis 57. Už, prieš, susilaikė priimta. 58. Už, prieš, susilaikė priimtas. 59. Už, prieš, susilaikė priimtas. 60. Už, prieš, susilaikė priimtas. E, dėl konstatuojamų dalių. E, balsuojame dėl pirmo, antro, trečio, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Septintasis pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta. Septintasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė, priimtas. Devintasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime dėl ketvirtojo kompromiso. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Penkioliktasis pakeitimas. Penkioliktas, šešioliktas, kas už, ne. Penkioliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė priimtas. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. Dvidešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. 21 pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimtas. 23 ne nuo 24 iki 27. Kas už, prieš, susilaikę, priimti. Kas už rezoliuciją su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikę, priimta.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 Just one minute, yes. Yes. We will now vote on Michel Strifler's uh, rapport. Dabar periname prie Michel Stifler pranešimo. 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis, e, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 57. Kas už, kas prieš, sulaikė, patvirtinta. 15. Kas už? 15 ir 58. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Užimtumo 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Užimtumo 13. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Tikriname. Užimtumo 13. Tikriname. Pradame balsuoti elektroniškai. Dar vieno balso trūksta. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pirmasis žodinis pakeitimas. Kas už? kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Žimtumo 14. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 17. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Žodinės pakeitimas numeris 2. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta užimtumo 15, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Užimtumo 16, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 19, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečias žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Užimtumo 17. Dvi dalys, pirmoji dalis atkrenta automatiškai. Tada balsuojame dėl antrosios dalies. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Biudžeto pakeitimas atkrenta, dabar ketvirtas žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Užimtumo 18 atkrenta automatiškai, biudžeto 9 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Užimtumo 19 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 20 kas už, 20-21 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 10-11 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 atkrenta. užimtumo 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 24. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. Biudžeto 13. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 25. Kas 25 ir užimtumo 23 bei biudžeto 14. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 24 aštuntasis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Žodinis pakeitimas numeris 6, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 60 ir 61, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 29 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Užimtumo 27 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 30-31 ir užimtumo 20, ne, 30-31 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 28. Čia dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šonės pakeitimas 7, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Biudžeto 15. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trisdešimt antrasis, trisdešimt trečiasis, trisdešimt ketvirtasis, trisdešimt penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Užimtumo trisdešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Biudžeto 16, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 36, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Užimtumo 32, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Žodinis pakeitimas 8, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeš... 37 pakeitimas. Trisdešimt septintasis. klausau sekretariato darbuotojų ir jo sako, kad reikia dėl 33 užimtumo balsuoti, kas už, kas prieš, susilaikę atmestą. 37. kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Užimtumo 34. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Užimtumo 35. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Užimtumo 36. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Užimtumo 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38-39, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Užimtumo 38, čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, Patvirtinta. Tada 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Užimtumo 39, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Pradame balsuoti. 39 užimtumo pakeitimas. Dar vienas balsas. Kągi baigime balsuoti. Atmesta. Devintas žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Dešimtasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Užimtumo 40 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Užimtumo 40 dabar tikriname dar. Prašau balsuoti. Reikia dar vieno balso. Gal jis jau išėjęs, bet kortelę paliko. Baigiame balsuot. Atmesta. 41. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Užimtumo 41. Kas už? Kas prieš? susilaikę, atmesta. Tada užimtumo 42, trys dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas už. Kas už trečiąją dalį, kas prieš, susilaikę, atmesta. Septynioliktas straipsnis. 42 iki 45 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. Biudžeto 17 kas už. Ir 48 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. Biudžeto 18 pasitikiu sekretoriato darbuotojams, kurios sako, kad reikia balsuoti tik dėl antrosios šio pakeitimo dalies. 18 biudžeto pakeitimo. Antroji dalis, kas už. Kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Biudžeto Ne, 47 pakeitimas. 47. Ir 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 51. Bet mes patvirtinom 21 biudžeto pakeitimą. 51 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 52 ir iki 55. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. Konstatuojamosios dalys. 56. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta žodinis 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas žodis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas penkiasdešimt ketvirtasis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 žoninis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas užimtumu iki 14, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Užimtumo aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Nuo 9 iki 6, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Už prieš susilaikę patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. Devintas pakeitimas. Kas? Devintas, dešimtas, vienuoliktas. Ne. Devintas kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Tikriname devintąjį pakeitimą. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas ir vienuoliktasis kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintasis biudžeto, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Turime balsuoti dėl užimtumo dešimtojo. Čia yra lingvistinis pakeitimas kas už. Kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo su pakeitimais ir pataisimais. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ir dabar elektroniškai dar balsuojame. Baigiame balsuot. Patvirtinta. 21 už. Iškia, visi balsavo už. Dar šiek tiek pabalsuosime. Atsiprašau, sako pirmininkė. Pirmas ir antras biudžeto. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Trečias biudžeto, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas biudžeto, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dėl visos rezoliucijos su pakeitimais ir pataisimais, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar tikriname elektroniškai. Dabar dar vienas balsavimas. Pakeis, pateik, primtų pakeitimų pagrindų neoficialios tarp institucinės dėrybos gali būti pradedamos. Kas už tokį siūlymą? Darom elektroniškai. Dabar balsuom elektroniškai dėl to, ar turėtumėme pradėti tarp institucinės dėrybas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20 balsavo už, vienas susilaikė. Niekas nebalsavo prieš. Dabar dėrybininkų komanda sudarys pirmininkė, pranešėja ir vienas šešėlinis pranešėjas iš kiekvienos politinės frakcijos. Dabar balsuojame dėl dėrybininkų grupės sudėties, kas elektroniškai tą padarysime. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už, Niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Oh, wait. Yes, good. Um, yes, and uh, all, all our greetings to Michelle Strifler. Sveikiname Michelle Strifler, puikiai atlikus darbą. Dėkoju. Nėra kitų klausimų mūsų darbo tvarkėje. Kitas posėdis įvyks pirmadienį 27 gegužės ir 28 gegužės taip pat. Apsilankys e, pranešėjai, e, atsiprašau, komisarai. Taigi dalyvavimas yra būtinas, nes atvyks e, komisarai 28 gegužės po pietų, į popietinį mūsų posėdį, taigi labai svarbu, kad jūs atvyktumėte. Na, o dabar vyks bendras mūsų posėdis su AFET komitetu. Keisimės nuomonėmis su komisijos narė Georgieva, kalbėsime apie situaciją Sirijoje ir pabėgėlių poveikis Jordanui ir Libanui. PHS 3C50. Dabar periname į šią salę. PHS 3C50.